Good afternoon. We... Labą dieną, kolegos. Tęsėme mūsų darbą. Ir šiandien po pietų turim rimtą punktą. Keisimės e, nuomonėmis su komisaru ponu Han pirmą kartą jis yra mūsų komitete nuo to, kai tapo naujų e, komisijos narių atsakingų už biudžetą. Tai labai svarbus portfelis komisijoje, turint galvoje, kad daugiametė finansavimo programa yra dabar dėrybų objektas ir aišku, mm, ta programa tas finansavimas labai nulems, kaip pavyks komisijai gyvendinti savo siekius. Per klausimus spalį jūs, gerbiamas komisarė, sakėte, kad tai, kas bus siūloma DFP, jei tai bus mažesnis, mažesnė suma negi siūlo komisija, tai gali rimtai sukompromituoti komisijos įsipareigojimus uh, siekti numatytų rezultatų. Ir jūs taip pat minėjote, kad visai įmanoma mm, yra mm, susitarti dėl e, naujo nuo savų išteklių traktavimo. Taigi mm, dar noriu pabrėžti, kad komisija e, pradeda šiek tiek atskleisti, kas įeina į tą Europinį žalėjį kursą. Praėjusią savaitę buvo paskelbtas tas e, žaliojo kurso investicijų planas, e, teisingo pereimo mechanizmas ir labai, visa svarbu, labai svarbu, kaip tie dalykai dėrės su DFP. E, viena, vienas iš jūsų tikslų šiemet bus prižiūrėti, kad iki galo būtų įgyvendinta praėjusi daugiametė finansavimo programa ir pasiūlyti uh, 21 metam biudžeto projektą. Ir aišku, vis e, labiau svarbu yra pasirenkti tam atvejui, e, jei nebus sutarta dėl DFP ir dėl naujų sektorinių programų bei e, teisinės valstybės mechanizmo laiku. Taigi turime pasiruošti jei nepavyks laiku dėl to susitarti. Ir dabar norėčiau suteikti žodį jums 10 minučių. O po to e, klausimai tokiais penkių minučių blokais bus pateikiami po koordinatorių. Galės, aišku, klausimus pateikti kiti biudžeto komiteto nariai ir ypač tie pranešėjai, kurie atsakingi už mm, pranešimų biudžeto klausimais ir už pranešimų dėl 21 metų biudžeto rengimą. Taigi, dabar iškart suteikiu žodį gerbiamas komisijos nariai. Dėkui, pirmininkė taip kaip jūs sakėte, čia yra pirmasis mano oficialus buvimas jūsų komitete, bet aš tikrai ne vieną kartą esu su jūsų komiteto nariais bendravęs. Aišku, per dešimt minučių man sunku mm, mm, viską apžvelgti. Pateiksiu tik tokius bendrus bruožus Jūs čia citavote, ką aš, aš kalbėjau per klausimus. Mano pirmtakas ponas Otingeris e, jau yra apibrėžęs, e, ko reikia, kad ES galėtų pasiekti e, savo tikslų, įgyvendinti sprendimus, kuriuos priima taryba ir parlamentas. Ir mūsų pasiūlymas nėra toks iš niekur atsiradęs, tai yra mūsų e, pagristas pasiūlymas, kurį galime apginti. Šis parlamentas iš tiesų yra įsipareigojęs primti sprendimus, reikalingus sprendimus, tęsti praėjusios kadencijos parlamento darbą ir e, taryba irgi nusiteikusi rimtai dirbti. E, ponas Mišelis e, tą irgi yra pabrėžęs. Palaikome intensyvius kontaktus su valstybėmis narėmis. Aš visame šiame procese labai aktyviai dalyvauju. Mm. Lankausi valstybėse narėse, ypač tose, kurios išsako labai e, tokias griežtas pozicijas vienu ar kitų klausimų. Šią savaitę planuoju vykti į Stokholmą. Labai svarbu, kad mes pasiektume užsibrieštų tikslų. Parlamento pozicija yra labai aiški. Biudžeto komitete yra daug politikų, kurie turi nemažą patirtį dėrybose dėl DFP, kurios domina lankstumas, e, be kita ko, kai kalbame apie nuosavų išteklių e, naudojimą, tradicinių nuosavų išteklių naudojimą. Taigi, tikimės, kad mums pavyks e, pasiekti norimos pažangos. Apie tai kalbuosi ir su valstybėmis narėmis, apie mm, naują, naujus uh, nuosavus išteklius ir noriu pabrėžti, kad naujasis biudžetas tikrai nesusidės vien tik iš uh, naujų nuosavų išteklių. Mes tik norime pabrėžti, kad turime pirmus žingsnius daryti, kad galėtume plačiau apimti tuos tradicinius nuosavus išteklius. Nuo gruodžio mes e, dirbame e, e remdamėsi tuo, ką Suomijai pavyko padaryti Ir čia jau e, skaičiai po kablelio tampa diskusijų objektų. Ir 0,27 e, e, ir 27 procentai yra nacionalinės pajamos. Ir ir e, komisija pasiūlė e, sumažinti e, biudžetą tam, kad patenkintume visus poreikius žemės ūkio srityje ir sanglaidos srityje ir tose politinėse srityse, kurios mums labai svarbios, pavyzdžiui, konkurencingumas, žalėsis kursas, skaitmenizacija, migracija, saugumas ir E, moksliniai tyrimai bei inovacijos. Ir e, Suomija per pirmininkavimą pateikė pasiūlymą e, kažkiek pakeisti šitą proporciją, tai yra trečdalis, trečdalis. Ir be abejo, tikiuosi jūsų palaikymo dėl to, kad per dėrybas, kalbant apie nuo savus išteklius, kad situacija būtų įtvirtinta. Ir be abejo, migracijos krizė galiausiai nėra įveikta, bet pagrindiniai dalykai įveikti. Visgi mes, būt, turėdami reikiamas finansinės priemonės, būtume ją įveikę. Taigi, Svarbiausia yra e, pasigilinti kiekvieną biudžeto eilutę ir jos struktūrą. Ir e, pasiūlymas yra sumažinti administracinės išlaidas 2 milijardais eurų. Iš viso 75 milijo, milijardais. Ir Šie 75 milijardai susideda iš e, trijų blokų ir e, tai yra bendra suma už e, visų šalių administracinės išlaidas, tarp jų ir Europos parlamento. Ir šitos administracinės išlaidos, kurios sudaro maždaug 6,7 procentus bendro biudžeto, Manau, kad e, yra logiška suma, kad būtume konkurencingi su bet kuria kita valdiška institucija. Čia iš asmeninės pusės. Taigi šitas blokas susideda iš vieno trečdėlio pensijų, vieno trečdėlio einamųjų išlaidų, tai yra energija, nuoma ir panašiai. Ir trečdėlis yra atlyginimai ir per e, artimiausią laikotarpį, e, kur mes galime įsikišti, tai yra atlyginimai, nes pensijos yra numatytos iš anksto ir e, nuoma ir energija. Mes šitų išlaidų negalime įtakoti. Mes esame susitarę dėl ilgalaikių sutarčių ir tas, tame bloke mes galime sumažinti tik tais 2 milijardus tame kitame trečdalyje. Ir ir per ateinančius metus vargu, ar mes galėsime kurioje nors institucijoje kažką padaryti pensijų srityje. Mes turime ganėtinai ambicingų tikslų, kuriuos turime gyventi, todėl negalime sauliaisti e, mažinti tam tikrų e, ramščių. E, taip pat šitos dėrybinės dėžutės pozityvūs E, aspektai yra susiję su klimato kaita ir e, šis, e, šiam sektoriu yra skirta 25 procentai, taip pat lygiai svarbus yra teisės viršenybės principo įgyvendinimas ir e, tai yra atspindėta šiame e, instrumente. Dabar Teisingos pertvarkos fondas, mechanizmas. Mes praėjusią savaitę apie tai kalbėjome ir e, mes labai aiškiai esame pasakę, kad jūs pripažįstate, jog 7,5 milijardai naujų pinigų yra pridėta prie to, kas buvo planuota anksčiau. Ir e, teisingos pertvarkos e, mechanizmas šią savaitę buvo labai daug aptariamas ir e, nesigilinsiu į tai dabar. Labai svarbu, kad E, komisija palaikytų pirmininkaujančią Kroatiją ir e, už, e, užtvirtintų, gilintų bendradarbiavimą su Europos parlamentu. Tai yra pozityvus signalas. Ir premjeras Plankovič ir na, suprantu jo a, poziciją, nes a, dabar reikia jam dėrėti, kita, dėrėtis kitą vertus. A, mes turime išlaikyti tam tikrą subalansuotumą laiko atžvilgiu. Na ir pereinu prie paskutinio savo punkto, tai yra e, klausimas, apie kurį kalbėjo e, e, pirmininkas, tai yra numatytų situacijų planavimas. Na, relatyviai tai pasakyta, aš tik tai galiu pakartoti, aš manau, kad mes turėtume visiškai susitelkti į tai, jog reikia daryti pažangą įgyvendant daugiametę finansinę programą ir e, labai svarbu e, e, imtis numatytų veiksmų šioje srityje ir turime koncentruotis į nu, numatytus rezultatus. Ir be abejo, mes turbūt matome būtinybę užsiimti šiais klausimais. Ir aš norėčiau Jūs patikinti, kad man yra labai, mane labai domina artimas bendradarbiavimas ir aš tikiuosi, kad mes tolėsime, toliau kalbėsime kalbėdami apie biudžetą, mes žinome, kad 2020 metų biudžetas e, funkcionuoja labai neblogai. Mes turime, e, mūsų politika yra atvirų durų ir aš tikiuosi, kad mes e, turėsime galimybę pasikeisti diskusijomis dvišalių pagrindų apie būsimą finansavimą svarbiose politikos srityse. Taigi dėkoju Jums už pakvietimą ir dar kartą norėčiau užtikrinti, kad generalinis direktorius yra sąžiningas tarpininkas šioje srityje ir svarbu, kad mes visi suvaldytume savo lūkesčius, taip sakant, kad ne atitoltume viens nuo kito, bet kad vienas kitą surastume kitaip mums bus sunku e, šioje srityje e, dirbti kartu. Ačiū. Thank you very much, Mr. Labai ačiū, ponas Fernandas. Dėkuoju, gerimas pirmininkė. Aš noriu kalbėti prancūziškai. Dėkuoju komisijos nariui už jo apsilankymą, jo e, ryštą ką jis, apie ką jis kalbėjo ir galvodamas apie tai, ką jis kalbėjo kitose susitikimuose, manau, kad jo pozicija yra aiški. Bent jau mūsų komiteto atžvilgių. Ir aš noriu pasakyti taip pat, kad su žaliuoju kursu, su įsipareigojimais, kuriuos prisėmė naujoji komisija, reikėtų uh, atnaujinti bent jau techninių požiūrių uh, skaičius nes prasiplėtė nauji prioritetai, atsiranda naujų poreikių, o naujiems prioritetams reikia papildomų lėšų. Dėl e, valstybių narių, kurios savo, kad reikia mažinti administracinės išlaidas, tai yra pinklės ir nereikėtų pakliūti jas. Tai yra populistiniai dalykai. E, paprasčiausiai sakoma piliečiams mes kažką darome. Jeigu nors viena valstybė nariai galėtų man pateikti pavyzdį institucijos ar mažos įmonės organizacijos, e, kurioje yra 7 procentai mm, e, administracinių išlaidų, tada galime kalbėti apie tai, bet noriu pasakyti, kad iki šiol ne viena valstybė nari tokio pavyzdžio nepateikė. O dėl mechanizmo, e, sąžiningos pertvarkos mechanizmo. E, kaip žinia, e, numatytas yra fondas, kuris negali veikti prieš sanglaudą. Jis negali veikti prieš sanglaudos valstybės ir paskirsimo formulė taip pat negali būti nepalanki sanglaudos valstybėms. Ir dar vienas dalykas, dėl kurio reikia labai rimtai veikti E, negalima sakyti, nes tai e, prieštraus mūsų patvirtinims, kad InvestEU ir Europos investicijų bankas pagal valstybės darys skirstimus, tai netiesa ir mes negalime nei patys klysti, nei kladinti valstybių narių. Nėra tikslinio skirstimo investijų e programoje, nėra ir Europos investicijų banko veiksmuose numatyti tokio dalyko. Komisija, ką ketina daryti, įvertins pagal valstybės narės sumas, e, sakoma, bet tai nerimta, nes tai yra konkurencijos dalykos. Mes negalime to sakyti valstybėms narėms, e, kad jos, e, pavyzdžiui, pridės subsidijas, tarsi tai bus tam tikras rinkos pritraukimas projektams. Ir aš noriu pasakyti, kad daug ministrų pirmininkų ir lyderių sako dažnai pasižiūrėkite, mes turėsime tiek ir tiek, bet tai netiesa. Nes e, tai e, skatina konkuravimą, iššaukia konkuravimą ir mes turime sakyti, kad mes peržiūrėsime ir pakeisime e, invest į jų teisinį pagrindą. E, tarsi tai, tai būtų sakom, bet jūs sakėte, kad to nebus daroma. Mes negalime turėti invest į jų ar EIB e, lėšų skirstyti pagal valstybės narės. Ir jūs sakėte, kad bus atliktas vertinimas, bet gerai, kaip jūs atliksite tą vertinimą ir kaip jūs žinote, kokie jau e, tie projektai yra, kuriuos kažkada galės pateikti valstybės narės, tai tikrai yra neįmanoma. Bet kokiu atveju aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų ryštą ir esu tikras, kad mes dirbsime siekdami pasitvirtinti tokį biudžetą, kuris e, sureaguos reikalavimus. Jūs e, e, reikia galvoti apie vientisumą, gerą metodiką nes mums reikia papildomų elementų, tai yra kiekybiniai dalykai, tai nėra tik skaičiai, tai yra mūsų norimos politikos rezultatas. Ir būtent dėl to aš visuomet taip kalbu. 1,3 e, tai nėra kažkoks labai ambicingas dalykas, tai yra tai, ko nori piliečiai. Ir pati komisija to nori ir valstybės narys bent jau savo e, deklaracijose to reikalauja. Dėkuoju. Thank you. That leaves... Dėkoju. E, ponui Hanui dabar penkios sekundės turbūt liko atsakyti. Aš manau, kad mes turėtume šiek tiek pakoreguoti choreografiją. Aš su ponu Hanu pasitariau, jis gal atsakys į grupės klausimų, nes kitaip mums nepavyks mm, pasistumėti prieki šiame procese. Prašau apsiriboti e, trumpesnėmis kalbomis. Pone Guardija Zabal, dėkui pirmininkė, labai e, malonu Jūs matyti komisijos nariai mūsų komitete. Taip, iš tikrųjų norėjome E, padiskutuoti su jumis. E, kai kalbame apie DFP, e, siekime rezultatų, bet eina laikas ir dėje toli nepasistumime į priekį, bent jau taryboje parlamentas jau savo poziciją patvirtino ir man dabar kyla klausimas, kur link žengiamas su taryboje vykstančiomis diskusijomis, nes gali būti, kad e, pozicija bus labai tolima tarybos nuo komisijos ir visiškai kitokia negu kad parlamento. Dėl e, finansinės programos e, mes, man kyla surumės dėl to, kad nevyksta diskusijos pagal bendro sprendimo procedūrą dėl tų klausimų, kurie yra dėrybų dėžutėje E, matome, kad nei vienas iš tų punktų kol kas e, nesvarstomas, o parlamentas su taryba privalo kartu spręsti dėl tų dalykų. Ir aš manau, kad geriau dirbti sparčiai, nešvaistyti laiko, nes Jeigu galvojame, kad e, turėsime administraciją veiksmingesnė su mažiau darbuotojų, tikrai niekur nenužengsime, turime galvoti, ką daryti. Dar vienas dalykas - žaliasis kursas. E, komisija padarė pareiškimą dėl vieno trilijono per ateinančius metus. Skiriamo buvo, jeigu pažiūrėsime į komisijos duomenis, jis savo, kad reikės maždaug 260 milijardų eurų papildomai kas met ne, kažkaip tai man sunku suskaičiuoti viską, nes iki 30 metų e, išeitų 2,3 e, milijardai, trilijonai. Aš nežinau, kaip čia viskas bus, bet aš neįsivaizduoju, kaip mes sutelksime bent jau tą trilijoną, e, jeigu kalbėsime apie papildomus pinigus. Mes kalbame apie DFP E, nuo 20 iki 25 procentų padiname finansavimą klimato kaitos priemonėms, bet tai nėra visos jau lėšos reikalingos, bet to tai nėra naujos lėšos, invest į jų taip pat procentas toks pat siūlomas. E, taip pat e, kalbame apie apie tuos pačius skaičius, kokie anksčiau pateikti, tai iš kur mes gausime tuos papildomus 260 milijardų eurų. Uh, per metus. Ir mes iš tikrųjų turime kalbėti apie tai, ko parlamentas jau e, yra išsakę savo nuomonę, bet aš manau, kad komisija galvoja apie naujus finansavimo būdus, naujas priemonės, e, kurios turėtų atsirasti papildomai prie daugiametės finansinės programos, nes net jeigu ir e, sugalvosime, kaip padauginti duoną ir žuvis, kad padalytume visiems su daugiametė finansinė programa, nieko nepadarysim. Thank you. Madame Aie. Dėkui, ponė Haie. E, dėkui, mm, ponė pirmininkė, dėkui gerbiamas komisarė, kad atėjote pas mus į komitetą. Dėkui, kad nuolat palaikote ryšius su dėrybiniu komitetu. Ir dėkui, kad skiriate parlamentui deriamą dėmesį turėčiau keletą klausimų. Pirmasis turbūt nenustepsite, skiriamas nusaviem ištekliam. Jūs minėjote, kad iš parlamento laukiate ir tikitės daug ko ir kad nuo savo išteklių klausimas bus e, svarbus dėrybų klausimas ir čia noriu e, pasakyti, kad parlamentas čia rems jūs šiuo klausimu, nors mum atrodo, kad nepakankamai taryba dirba su šiuo klausimu. Tai norėtume paklausti, kaip um, išvengti to, kad tas klausimas neatsidurtų dėrybų pačiam paskutiniam etape. O kitas e, klausimas, kas įeis į tą naujų, e, į tą nuosavų išteklių e, sąrašą, iš ko jie susidės. Iš pokalbių su įvairiais specialistais. E, žinau, kad e, čia neblogai judame į priekį dėl plastiko, dėl apivartinių prekybos taršos leidimais aspektų. Ir norėčiau paklausti, ar jum kaip komisarui užtenka, kad atsirastų du nauji e, tradiciniai nuosavi ištekliai O mm, kalbant apie ATLPS sistemą, ją irgi norima išplėsti. Ir mm, ką jūs apie tai galvojate ir ar dar ketinate kažkokių naujų tradicinių nuo savų išteklių pasiūlyti? Tai tiek apie nuosavus išteklius, o kitas aspektas yra toksai. Jūs minėjote, kad parlamentas nori išaldyti sektorinės dėrybas. Ir noriu paklausti, ar kai kurios valstybės narės kreipėsi į jūs, prašydamos paspausti parlamentą, nes toks parlamento sprendimas joms nepatiko. O bendresnis klausimas būtų toks, kai parlamentarai keičiasi nuomonėmis e, tarp savęs arba su komisijos ar valstybių narių atstovais. Vieni ir kiti ir treti išsako, kur yra tos jų raudonos linijos. Taigi norėčiau paklausti, kur yra jūsų tos raudonos neperžengiamos linijos, kurių, mm, dėl kurių neketinate nusileisti. Dėkuoju toliau ponas Andresen. Kalbėsiu vokiškai. Mes džiaugiamės, ponė Han, dėl bendradarbiavimo su jumis ir mes manome, kad 2020-ieji bus labai svarbus metai ir klimato politikai. Tam yra daug priežasčių ir viena iš jų yra biudžetas ir daugiametė finansinė programa. Ir komisija galbūt galėtų šią DFP padengti ir žaliai kursą. Mes manome, kad galbūt reikia kitų patobulinimų. Ir komisija yra pasi E, rengusi turbūt žengti daug kitų e, e, svarbių žingsnių, daugiau nei kad numatyta nacionalinėse tiksluose. Kolega Fernandes minėjo, kokios, kokias, kokį pagrindą jūs turite E, per dešimt metų e, invest, e, padaryti investicijas per žaliai kursą. Vien 7,5 milijardo yra skirta tiesio, teisingos pertvarkos fondui. Ir kasmet yra suskaičiuojama 1,3 milijardai iš šios sumos. Ir galbūt papras, tai šiek tiek kitaip atrodo, negu kad tikimasi. Gal galėtumėte paaiškinti tuos skaičius, nes e, jūs su jais dirbote ir juos sukūrėte, tačiau mums mm, svarbu ir kokybė. Ir aš e, norėčiau e, užduoti tą patį klausimą, kurį uždaviau per klausimus. Uh, dėl klimato mm, politikos ryčių įtrauki, klimato aspektų įtraukimo į politiką. Ir e, mes turime ES e, biudžetą, kuris turi būti pritaikytas prie klimato poreikių. Mes turime kalbėti apie iškastinį kūrą, žemės ūkio e, subsidijas ir infrastruktūrą. Ir žinau, kad jūs esate parengę labai daug iniciatyvų, tačiau per porą savaičių po to, kai mes kalbėjome per klausimus. Man dabar įdomu, kas nuo to laiko įvyko, kokių konkrečių pasiūlymų jūs turite ir kada tie planai galėtų būti patikti. Nes tai labai svarbu taip pat ir siekiant priimti finansinę persvensę e, programą. Ir e, mums svarbu užtikrinti ir geresnę kokybę ir taip pat turime, e, gerų, e, argument, turime turėti gerų argumentų tam. Ačiū. Thank you. Dėkoju. Ponas Gius. Ačiū pirmininkė. Gerbiami kolegos, ponia Han, jūs e, labai neblogai padirbėjot. E, labai svarbus buvo šitie e, nauji prioritetai ir buvo sumažintos išlaidos galbūt netokioms svarbioms rytims. E, ir e, jeigu netgi būtų Nobelio premija būtų pasiūlyta už e, šios tikslus, tai jų pasiekimą tai turbūt vargu ar būtų įmanoma juos pasiekti. Taigi bet kokiu atveju be biudžeto mažinimo niekada ne, neišeis, nepavyks, jeigu mes negausime naujų lėšų. Ir manau, kad tai bus gana sudėtinga. Tai tie, kas dalyja pinigus, e, visada kelia klausimą, kaip reikia e, na mes, e, e, jie mažina išlaidas, o kaip įtikinti, kad mums reikia naujų pinigų. Ir mes turėtume galvoti apie tokius dalykus, kad galėtume įgyvendinti bet kurį e, norą ir didelėse srityse, žemės ūkio, sanglaudos, mes galėtume tiesiog pinigus nebegalėsime pinigų taip leisti kaip anksčiau, tai nefunkcionuos, pinigus reikės taupyti. Ir visose srityse mes turime būti pasirengę pritaikyti taupimo priemonės ir čia noriu palinkėti jums visokriopos sėkmės. Ir mano klausimas būtų, kaip jūs norėtumėte paselgti, kaip norėtumėte struktūruoti šias dėrybas ir tam, kad e, pasiektumėte optimalių rezultatų. Bus nelengva, tačiau e, kažkaip mes galėsime tai išspręsti kartu ir aš noriu palinkėti Jums e, visokiojo pasiekmės. Aš tikiuosi, kad mes galėsime užduoti reikiamus klausimus ir į juos gauti reikiamus atsakymus. Dėkuoju, ponė Sončia. Dėkui, Vardzo. Dėkui. Kalbėsiu lenkiškai. gerbiamas e, komisarė. E, džiaugiausi girdėdamas, ką jūs sakėte prieš jum tampant komisaru. Tada sakėte, kad apginsite sanglaudos fondą, investicijas į geležinkelių infrastruktūrą, apie Karpatų regioną kalbėjome. Mes sakėm, kad reikia investuoti į Karpatų regioną apsaugoti šį regioną ir jis yra labai svarbus taip pat ir m, mm, įgyvendinant naująjį žalėjį kursą. E, tame regione yra septynios valstybės narės, taigi norėčiau paklausti, ar planuojami kažkokie veiksmai Karpatų regionui, pavyzdžiui, plėtoti uh, vystyti ir kaimininės e, prie šio regiono valstybės, e, vystant e, pasienio infrastruktūrą, nes tai svarbu, kalbant apie Karpatų regioną, fauną ir florą. Jūsų šalis kartu su dar dešimt kitų valstybių narių yra tarp trijų Europo ir prie trijų Europos jūrų. Uh, kaip mm, planuojate, mm, ką, ką planuojate e, šiam regionui. Ponas Papadimulis, dėkui, gerbiamas pirmininkė. E, gerbiamas komisarė, užsidėkit ausinės, jeigu dar nemokot graikiškai. Noriu padėkoti Jum, kad atvykote į mūsų posėdį. Norėčiau pasakyti, kad dabar jūs eidate naujas pareigas kaip komisijos narys atsakingas už biudžetą ir noriu pasakyti, kad jūs e, norėtųsi, jog būtumėte iš tikrųjų sąžininkas e, partneris, kad e, pristatytumėte tikslus ateinančių penkių, penkerių metų pirmininkės vardu ir mes jumis pasitikime ir pasikeisime per penkerius metus. Jūs e, privalote finansuoti tuos visus elementus, kurie atspindėjo ir jūsų prisistatymę prieš tvirtinant komisiją, nes tai yra pažadai Europos, komisijos, Europos Sąjungos piliečiams. E, taip pat tuos pažadus prisimė ir mm, ponia von der Leyen. Ir taip pat dėl biudžeto jisai 5 procentais bus e, žemesnis negu kad dabar. E, ir e, bus panašus kaip 17 metų biudžetas po e, Junktinės karalystės pasitraukimo ir kaip mes galime daugiau padaryti turėdami mažiau pinigų. Tas pavyko Jėzui Kristui. Bet aš nežinau, ar jums tai pavyks. Ir dabar solidarumas ir žalesis kursas E, naujos politikos priemonės, kaip tai gali būti, tapti realybę su sanglaudos bendžioje žemės ūkio politika, nes taip, mums sakė, kad tai yra sena, senos politikos. Sritys vienas kraštinis dešinysis deputatas taip sakė, kad tai nebesvarbu, jau tai praeitis. Uh, Ar jūs e, atkreipsite dėmesį į tai, ko jūsų prašo Europos parlamentas ir kada pateiksite pasiūlymą dėl nuo savų išteklių, iš kur atsiras tie ištekliai, nuo kada jie bus taikomi. Toliau e, sąžiningos pertvarkos fondas. Ar galėtumėte mums pasakyti, kad tie 7 milijardai eurų yra nauji pinigai, nes kiek aš matau, tai mes paprasčiausiai iš sanglaudos fondo atimame pinigų. Būtent iš ten pereis tas, tos lėšos į, į sąžininkos pertvarkos fondą. And... Dėkui, koordinatoriai. Dabar paklausė klausimų ir prieš suteikiant galimybę kitiems komiteto nariams paklausti, galbūt leiskime pirmiausia ponui Han atsakyti į tuos klausimus, kurie buvo pateikti. Dėkui. Jei kalbėsiu apie e, žaliai kursą, teisingo pereimo fondą, teisingo pereimo mechanizmą, tai teisingo pereimo mechanizmas yra sudarytas iš trijų ramščių. Ir čia pabandysiu kuo paprasčiau juos apibūdinti. Pirmasis ramstis yra teisingo pereimo fondas, kuris teikia subsidijas. Antrasis ramstis tai yra Invest EU investavimas Europos Sąjungoje ir čia e, teikiamos garantijos iš Europos biudžeto. Ir antrasis ramstis e, skirtas projektam, kurie susijęs su bankiniu finansavimu. O trečiajame ramstyje jau pradeda veikti Europos investicijų bankas ir kartu su Europos sąjunga veikia ir naudojami pinigai iš Junkerio fondo, kur tokie nebankiniai projektai yra finansuojami. Tai kai kalbame apie tą teisingo pereimo ir pertvarkos mechanizmą, tai tie realūs nauji pinigai yra tik tie 7,5 milijardo. Suomija savo paskutinėme pasiūlyme jau pripažino tai, kad turi būti naujų papildomų pinigų, naujų papildomų lėšų, kurių dydžio kol kas dar Suomija neapibrėžė. Suomija tada dar neapibrėžė. Tai e, visa tai dar yra lauštiniuose skliaustuose, bet kol kas turim galvoj tuos 7,5 milijardo ir dėl jų deramės struktūrinių fondų lėšos atseit naudojamos teisingo pereimo fondui finansuoti. Nėra taip. Tai yra klaidingas manimas. Galbūt mes pradžioje neteisingai suformulavome. Bet bus aiškiai paskirstytos sumos struktūriniam fondams E, regioninės plėtros ir investicijų fondui. Ir tie asignavimai, kurie bus paskirti, turint galvoj regionus, kuriem taikomi e, teisingo pereimo lėšų naudojimo galimybės. Tai yra tie regionai, kurių CO2 išmetimai yra didesni negu Europos vidurkis, remiantis NAT 3. NAT 3, kur, čia apibriešime remdamėsi NAT 2 ir tą regioną e, susiaurinsime iki NAT 3. Ir čia kiekviena valstybė narė galės laisvai naudoti struktūrinių fondų lėšas ir atitinkamai jas papildyti nacionalinių įnašų iš e, teisingo pereimo fondo. Taigi valstybės narės tuo būdu galės mm, naudoti to teisingo pereimo fondo lėšų dalį. Taigi tai nėra iš kažkur paimami pinigai, tai yra papildomi pinigai prie struktūrinių fondų. Ir čia viskas bus pasidalėjamojo valdymo principu. Valdoma e, regioninės institucijos e, tvarkys tą fondą remiantis bendra programa, kuri bus sutarta kartu su komisija kad būtų garantuojama, kad iš tiesų tos lėšos bus naudojamos, kad būtų mažinami CO2 išmetimai. Yra dvi intervencijos kryptis, sritis tai yra e, elektrinės, kurios degina anglį arba lignitą, ar, pavyzdžiui, pramonė, kuri daug CO2 išmeta, pavyzdžiui, plieno pramonė. Taigi, arba reikia keisti gamybą, e, tai yra keisti, gerinti technologijas, ar keisti iš vis pramonės pobūdį. Čia valstybės narios, narės pačios gali apsispręsti, kaip naudoti tą regioninį, regioninio fondo ir socialinio fondo lėšas, nes socialinio fondo lėšas galima naudoti e, žmonių įgūdžiams e, tobulinti, keisti, perkvalifikuoti, o regioninis e, vystimosi fondas daugiau jau yra e, tai pačiai pramoniai, ne žmonėms, o įrengimams. Tai taip maždaug viskas veiks, nenoriu čia leistis į detalės, galim dar e, specialų atskirą posėdį surenkti dėl antro ir trečio ramščio. Aišku, yra tam tikrų vertinimų. kaip e, ir kokiu santykiu tos lėšos turi būti naudojamos, bet viskas remiasi patirtimi. Turime nemažą patirtį e, naudojant Junkerio fondą, Mm, kokius, kokius svertus, kokiuose šalise čia galima naudoti. Taigi tie mūsų apskaičiavimai yra rimti ir gan konservatyvus pobūdžio. Taigi, vėlgi nenoriu leistis į detalės, nes viskas priklausys nuo to, kokią valstybę narė, kokią bendro finansavimo normą naudos bet mes tikimės, kad tas teisingas perėjimas atneš nuo 100 iki 120 milijardų eurų per septynerius metus. Ir tas teisingo perėjimo mechanizmas yra žalio kurso investicijų plano dalis. Ir tas investicijų planas irgi ne visiems yra pakankamai aiškus, nes čia kalbame apie vieną trilijoną dešimčiai metų. Ir noriu išsklaidyti tuos neaiškumus, pasakydamas štai ką. Mes apskaičiavome, ką Europa galėtų per ateinančius septynerius metus įnešti, remiantis daugiametė finansavimo programa ir to komisijos pasiūlymų, kurį komisija pateikė. Taigi skaičiai yra preliminarūs, nes dėrybos vyksta. Pirmiausia, kaip mes gavom tą vieną trilijoną? Tie skaičiai, kuriuos dabar pateiksiu, yra septyniarių metų laikotarpiu. Ir tai reiškia, kad po septyniarių metų turėsime maždaug 750 milijardų investicijų susijusių su žaliuoju kursu. Ir tai yra 320 milijardų, tai yra 25 procentų įnašas iš Europos biudžeto, prisidedantis prie kovos su klimato kaita, nes visas biudžetas yra 1280 pagal komisijos pasiūlymą padalinsim iš keturių ir gausim 320 milijardų. Tuos 25 procentus plus yra išlaidos susijusios su aplinkosauga 40 milijardų, nacionalinis kofinansavimas, investicijos į klimato mm, kaitą 200 milijardų Mm, teisingo pereimo mechanizmas savo ruoštų konservatyviais skaičiavimais dar prisidės šimtų milijardų ir ATLPS lėšos 80 milijardų. Taigi iš viso turim 750 milijardų septyneriem metam. Tokie yra mūsų apskaičiavimai. O jei ekstrapoliuosime, visą tą dešimčiai metų, dar plus trim metam, tai pasiekus tuos septyniarių metų rezultatus ir laikantis prielaidos, kad jei visa e, kovos su klimato kaita politika tęsis toliau, pasibaigus e, šiam būsimam e, DFP laikotarpiui, E, taip, tas ekstrapoliavimas atveda mus į vieną trilijoną ateinantiem dešimtie metam. Tai toks būtų įnašas iš ES pusės. Dar 2 trilijonai papildomi buvo paminėti. Kartais, aišku, norisi būti dosniem, bet tie 2 trilijonai irgi e, nėra nerealus skaičius nes gavome daug prašymų. Ar, ar, ar klausimų, ypač dėl mūsų pasiūlymo susijusio su taksonomija. Daugelis investicijų fondų ir investuotojų labai domisi, kokios investicijos yra laikomos E, draugiškomis aplinkai ir kovojančiomis su klimato kaita. Nes investuotojams ir investiciniams fondams tampa vis labiau svarbu mm, kalbėti apie potencialių investicijų kokybę ir tikslą, nes privatus investuotojai ir investiciniai fondai vis daugiau uh, Mm, prievolės turi investuoti į konkrečias tam tikras rytis. Dėl to mes turime tuos pagrįstus lūkesčius, kad privatus sektorius per ateinančius dešimt metų irgi dar pasiūlys papildomas investicijas į tas rytis, kurias aš minėjau. Tai čia kalbame apie tą žaliojo kurso investicijų planą ir iš ko susideda tos planuojamos investicijos, kokie tie skaičiai. Ir tie skaičiai buvo apskaičiuoti, e, turint galvoj, kad metinės investicijos, kad gautume CO2 neutralumą, turėtų būti 260 milijardų eurų, bet tai negali ateiti vien iš ES šaltinių. ES finansavimas taip pat ir E, šiame sektoriuje turi būti laikomas tas skatinamuoju finansavimu, kad pritrauktų kitas investicijas. Mes čia esame lyderiai, pionieriai, bet vien mūsų vienų pastangų neužtenka ir turime e, skatinti tas privačiasias investicijas, kurios yra labai reikalingos. Kalbant apie nuosavus išteklius, E, mokestis už plastiko atliekas. Yra jau pasiektas tam tikras supratimas dėl to mokesčio, dar nėra vieningos nuomonės, bet esam nemažai pažengę į priekį apie ATLPS. Kalbant, irgi yra tam tikrų idėjų ir apivartinių taršos leidimų mokestis priklauso vėlgi dėl sustarimų su jūros ir aviacijos sektoriais yra įvairių idėjų susijusių su aviacijos sektoriumi. Pavyzdžiui, papildomas mokestis prie lėktuvo bileto kainos, ypač kai skrydžiai trumpais atstumais, kad e, skatintume žmonės persėsti iš lėktuvų į traukinius. Konkretaus pasiūlymo dar neturiu, bet idealiai žiūrint ir tas politinis sustarimas šioje DFP turėtų mm, reikšti teisinius įsipareigojimus, kad kitame DFP būtų jau e, įsipareigojimai dėl nuosavų išteklių. Galbūt ne visi tie ištekliai bus iškart konkrečiai apibriešti, ir tie įsipareigojimai konkrečiai e, pasiekti, bet mūsų tikslas ir parlamento tikslas tame galutinėme e, DFP tekste yra numatyti teisiniai saistanti įsipareigojimą dėl nuosavų išteklių naudojimo, jei dėl to bus padarytas politinis susitarimas. Taip pat e, klausėte trumpai apie tai, kur mano mūsų raudonosios linijos yra. Mūsų raudonosios linijos juda. Nes jei nėra pakankamai pinigų, tai negalima kažko finansuoti ir tas turėtų būti aišku. Jei nėra pinigų, negalim finansuoti. Ir gali būti, taip pat tam tikras taškas, kai neverta kažko daryti, nes nepakankamai yra pinigų. Pie, nebūna nemokamų pietų, turime tą suprasti ir ypač tą turi suprasti valstybės narės, kurios pasisako už naujas politikos kryptis, bet e, nepasisako už tai, kad e, tam būtų skirta lėšų. Tai be lėšų nieko nepadarysim. Tas turi būti aišku ir aš nesu čia ubagas ar pašalpų prašytojas, tiesiog noriu pasakyti, kad yra tokie skaičiai, mes daliname savo apskaičiavimai su visais, bet visiems aišku, kad be pinigų nieko nepadarysi, negalima bus nei investuoti, nei į pastatų atnaujinimą, nei į geležinkelių tinklo plėtrą O mes esam tie žmonės, kurie turi priimti sprendimą. Nes jokinga yra nuspręsti, pavyzdžiui, kad Frontexe dirbs 10 tūkstančių žmonių, aš tuo sprendimu nebejoju, jo nediskutuoju, bet po to po pusės metų išaiškėja, kad biudžetas 30 procentų sumažinamas žmonių skaičius didinamas, bet biudžetas mažinamas. Tai už turimą sumą 10 tūkstančių žmonių nepasamdysi. Nepasamdysi už tą sumą, kurią siūlo uh, Suomija pirmininkavusi. Jei to užtenka Frontexui, tai, tai reikia priimti politinius sprendimus. Ir tie sprendimai turi priimti uh, žiūrint į tai, ko reikia ir ką reikia daryti. Taigi dabar tie, kas priima politinius sprendimus, turi juos priimti. Bet turbūt nėra pats tinkamiausias požiūris sakyti, kad galim tik vieną procentą skirti ir pasižiūrėkim, ką už tą vieną procentą mums pavyks padaryti. Labai ačiū. Aš neskaitysiu dabar už visus, bet e, mes e, norėtume daugiau sužinoti apie tos skaičiavimus, kuriuos jūs minėjote, kad kartu galėtume paskaičiuoti. Dešimt žmonių paprašė e, žodžio, kiekvienas iš jūsų turėtumėte apsiriboti pusantros minutės. Jeigu norite, kad Hana, ponas Hanas turėtų laiko atsakyti. Ponas Olpricht, dėkoju. Aš nekartosiu to, ką paklausė Žosė Fernandės. Žosė Fernandės tikrai klaus. Pone Lopės. Mm, dėkuoju, aš ne taip trumpai kalbėsiu kaip kolega. Mūsų koordinatorė taip pat pateikė klausimą, bet aš norėčiau dar papildomai kai ko paklausti. Nežinau, ar galiu kalbėti tris mintis, bet pabandysiu trumpai. Norėčiau E, pasakyti, kad mes e, dėl prioritetų sutarime tiek parlamentas, tiek komisija, tiek taryba e, supranta, kad prioritetai tokie pat. Kitas klausimas - apimtys biudžeto. Mes žinome, kad reikia ieškoti naujų išteklių, bendros nacionalinės pajamos nepakanka, mums reikia ieškoti jų, nors žinome savo pozicijas gerai. Ir noriu paklausti, ar komisija turi minčių dėl nuosavų išteklių, dėl pasiūlymų, teisėkuros iniciatyvų. Mes puikiai žinome, kokios yra ribos, bet bet kokiu atveju aš norėčiau paklausti, ką jūs galvojate apie tai. Kitas klausimas. E, Gegužės mėnesį 18 metais komisija pateikė pasiūlymą dėl daugiametės finansinės programos. Praeitą savaitę komisija pateikė kitą pasiūlymą. Tai yra pasiūlymas dėl teisingos pertvarkos mechanizmo. Ir noriu paklausti, kaip komisija interpretuoja tuos du dalykus. Ir noriu paklausti kitaip, ar komisija mano, kad tai yra viena DFP ir kad ji apims 18 metų pasiūlymą ir teisingos pertvarkos mechanizmą. Dar trečias dalykas. E, Portugalijos anglodos bičiulių vyks e, susitikimas ir ministras Portugalijos pirmininkas, žinau, kad e, komisijos narys yra pakviestas, jis dalyvaus ir štai ko noriu paklausti. Gal geriau negu jūs negu mes visi ži, e, žinote geriau, kokia yra sanglaudos politikos svarba. Tai vienas dalykas. Kitas dalykas, e, jeigu žiūrėsime į dvi paskutinės DFP, pamatysime, kad sanglaudos politika labai prisidėjo prie klimato skaitmeninių elementų. Ir Mano e, klausimas, ar komisija ketina įvertinti šį požiūrį ir kaip ateityje komisija ketina apskaičiuoti išladas skiriamas klimato veiksmams. E, juos e, integruojant į kitas politikos kryptis. Dėkuoju. Pone Levantovski, jūs turite patirties, esu tikras, nors aš E, dabar norėčiau pakalbėti apie antrąją e DFP pagal Lisabonos e, tai, sutartį, kuri jau buvo kartą išbandyta. Ir mes matome, kad iš parlamento pusės, kad metiniai procedūrai nustatytos taisyklės yra geresnės nei daugia metį. Ir praėjusi kartą Mes girdėjome iš Herman von Rampoj, kad e, tarp vyriausybinis susitarimas buvo nustatytas vasario 8 ir dabar tai yra e, netikslinga. E, Parlamentas balsavo 2014 m. lapkritį, o 2015 metais mes buvome pasimetę tarp naujų projektų. Ką Jūs galvojate apie realistinį kalendorių? Uh, Brexitas daugiau atrodo galvos niekam neskaudina. Ir dabar mums svarbus klausimas yra žalėsis kursas ir DFP. Ir taip pat dėl tų 7,5 milijardo. Ar iš tikrųjų turite visu, visas, visus visur žalę šviesą dėl tų 7,5 milijardo iš jūsų šalies taip pat. Uh, Tie 7,5 e, yra pridedami prie ko? Prie ankstesnio komisijos pasiūlymo, kuris daugiau nebeegzistuoja. Ar uh, Suomijos. Uh, Ar tai yra priedas prie Suomijos pirmininkaujančios valstybės pasiūlymo, pasiūlymo? Kas be atsitiktų, 2021 metai bus pilni projektų, tai bus prarasti metai projektams. Dėkoju. E, aš labai trumpai, nes tikrai labai daug kolegų jau kalbėjo ir ponia Han, labai ačiū už tai, kad jūs na, kaip kolegos sakė, jūs turėtumėt gauti uh, Nobelio premiją arba uh, mes, uh, cit, arba kai kurie kolegos cituoja Jėzų Kristų. Uh, na, aš kalbėsiu apie kažką paprasčiau, apie teisės viršenybės principą ir uh, kitus panašius mechanizmus. Aš manau, kad e, svarbu yra tai, kad kai mes kalbame apie teisės viršinybės principą Europos Sąjungoje, e, tai esminis dalykas, tačiau taip pat tai gali būti galimybė, kai Europos e, par parlamentui e, Europos komisija būtų labai arti šalia ir e, labai aiškiai viena vertus palaikytų, kita vertus galėtų e, kartu bendradarbiauti ir kitose srityse. Ir aš manau, kad teisės viršinės principas yra labai svarbus ir dėl to, kad mes kalbame apie jo priimtinumą iš piliečių pusės įvairiuose valstybėse narėse, kurie yra pasirengę mokėti ir už ES išlaidas. Ir aišku, galima tikėtis iš mokesčių mokėtojų sektoriui, kad, šit, e, kad jie nori, jog šitie pinigai būtų atitinkamai pagal taisyklės leidžiami. Kokių žingsnių jūs įmatės tam, kad e, į, e, užtvirtintumėte šitą temą ir kad mes tikrai galėtume DFP įgyvendinti pagal teisės viršenybės principą? Dėkoju. Pone Mulisan, sveiki atvykę komisarė. Porą klausimų iš mano pusės. Be abejo, Europos žalėsis kursas ir DP yra du svarbiausi komisijos projektai. Ir E, mes dirbsime kartu per artėjantį laikotarpį. Visų pirma, dėl teisingos pertvarkos mechanizmo. Aišku, kad mes turime įsiaiškinti jo finansavimą, siekiant užtikrinti žaliojo kurso sėkmę ir TP dėrybų sėkmę. Ir mano pirmasis klausimas susijęs su Teisingos pertvarkos fondu. Kokias priemonės jūs ketinate finansuoti, siekiant užtikrinti, kad mes galėtume e, užsitikrinti ilgalaikę, tvar, ilga, e, ilgalaikę ir tvarę ekonominę ne, naudą, poveikį. Kokias e, priemonės komisija ketina įgyvendinti siekiant užtikrinti, kad to šalis, kurioms labiausiai reikia finansavimo ir kurios e, yra mažiausiai e, išsivyščiusios ES finansų rinkų srityje, kaip galima būtų užtikrinti, kad ir jos galėtų pasinaudoti finansavimu. Dabar dėl DFP. Aš nepradėjau uh, nuo nulio kai laikrodis pradėjo tiksėti. Taigi dar nekalbu dviejų minučių. Dėl DFP. Pasakykite tarybai, kad negalite tikėtis, kad tiesiog savaime parlamentas ims ir patvirtins DFP negalime daryti tokios prielaidos iš tarybos pusės, kad parlamentas pasakys arba taip, arba taip. Uh, paaiškinkite mūsų filosofiją, taip kaip e, e, Emanuel Fernandes e, prieš tai paaiškino tarybai. Nes sakėte, kad mes e, galėjome padaryti daugiau su buvusią DFP, tačiau mums iš tiesų reikia daugiau lankstumo, pakankamai išteklių e, dėl ankstesnės DFP. Kai mes pradėjome finansuoti e, projektus, tai mes turėjome nulį maržos. Ir kai supratome, kad mums reikėjo daugiau pinigų, tai kiekvienais metais mes turėjome daugiau pasakyti projektams, kad ne, pinigų nėra, pinigų nėra. Ir 2015-2016 metais mes pradėjome finansuoti migraciją, turėjome nulį maržos. Ir ne, toliau dėl. A, e, a, e, toliau paprašytume e, tarybos, e, kad jie padarytų politinį spaudimą ir biudžetą suformuotų proceso pradžioje. Nes mes visada priimame biurokratinės gairias, kurios yra gražų žodžiai, tačiau paskui reikia dėrėtis, nes sakoma žodžiu, kad reikia užtikrinti didesnį augimą, tačiau nukerpa finansavimą e, moksliniams tyrimams, švietimui ir taip toliau. Taigi, E, pasistengkite įsitraukti e, metų pradžioje biudžeto e, dėrybose, netidedant to paskutiniam momentui, nes tai apsunkina jūsų gyvenimą. Dėkoju. Dėkoju, ponia Buselagis. Ähm, grüß Gott, Herr Hahn. Ich habe äh, zwei Themenbereiche, die ich gerne mit Ihnen abdecken würde. Der, der erste äh, Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau paklausti apie perspektyvas. Äh, ką mes darome kad e, mes sudertume savo pasiūlymus tarp parlamento ir e, tarybos. E, taigi, kaip galėtume suvienyti pasiūlymų teikimo procesą dėl DFP. Ir kad galėtume užsitikrinti didesnę e, savo atsakomybę. Ir antras klausimas yra daug galimybių, kaip galima pagerinti procesus. Ir aišku, nereikia už tai gauti Nobelio premijos ar būti Jėzumi, e, kad tai padarytumai e, kolegos jau minėjo, kad reikia tiksliau pasižiūrėti į klimato aspektų integravimą į politiką. Ir ka, jeigu kažkas nepavyksta, kaip galima būtų tai pakeisti. Ir trumpai prieš e, Velykas aš buvau Graikijos saloje ir su Libe komitetu, ar jūs galėtumėte užsitikrinti, kad būtų daugiau uh, transpumo, trans, e, skaidrumo dėl to, ko, kokias sienos kontrolės procedūros yra vykdomos, dėl to, kad uh, mokėjimai vyksta iš skirtingų puodų ir iš humanitarnės pagalbos, ir išorės pagalbos, ir migracijos fondo. Ir mes kaip parlamentarai labai sunkiai galime viską apžvelgti, nes viskas yra labai sudėtinga, taigi faktiškai yra neįmanoma tai padaryti. Gal galite užtikrinti didesnį skaidrumą? Ačiū. Gėsia. Danke, Herr Kommissar, dass Sie heute. Dėkoju, komisarė, kad esate čia. Aš esu e, lyčių biudžeto formavimo e, pranešėja ir e, šiam, aš nuo pat pradžių prieš jūsų rinkimus patyriau šitą ne, piktinančią procedūrą kad niekas nenorėjo prisimti atsakomybės už biudžetą, buvau nukreipta į teisingumo generalinį direktoratą ir jie pasakė, bet mes nieko nesuprantame apie biudžetą ir tai parodo, kokia skurdi yra komisija. Ir norėčiau užduoti jums labai paprastą klausimą, kurį tikrai galite atsakyti nebūdamas Jėzus Kristus. Ar galite įsipareigoti, kad jūs laiku užsitikrinsite, kad e, būtų e, užtikrintas kvalifikuotas biudžetas persona, už personalo klausimus atsakomus, atsak, atsakingiams e, klausimams? Ačiū. Thank you, Madame Armand. La protection des Finansinių interesų sąjungos apsauga, savame suprantama, yra labai svarbus klausimas mūsų komitetui. Yra įkurta Europos prokuratūra ir pona Koveši yra paskirta e, prokurore. Ir e, kovos su e, korupcija departamentas areštavo turto, kurio vertė maždaug 2 milijardai eurų. Maž, 40 milijonų eurų per metus. Taip, jos duomenimis. Ir e, iš tikrųjų e, turėtų būti prokuratūros poveikis e, teigiamas ES biudžetui. Ankstesniais metais 20-21 metams biudžetas pasiūlytas komisijos ir DFP nepakankamai atsižvelgia į Europos prokuratūros poreikius. Nuo lapkričio 2000 e, bylų per 10 dienų e, turėjo būti išnagrinėta, nes kitaip būtų suėjęs e, senaties terminas. 2000 atvejų per labai ribotų, ribotų laiką, 10 dienų reikėjo atlikti tyrimą. Ir gerimas komisijos nari, ar būtų galima tikėtis, kad jūs atsižvelgsite į realius poreikius šios institucijos ir kad bus skirtas deramas biudžetas prokuratūrai, kad ji galėtų atlikti savo užduotis. Pone Keller, e, dėkui. Pirmininkė komisijos nariai, aš norėčiau labai konkrečiai paklausti apie e, vieną klausimą, tai yra anglies e, mokesčio prie sienos mechanizmas. Tai galėtų tapti dalimis nuo savų išteklių ir noriu pasakyti, kad reikėtų prie sienos taikyti mokestį, kuris atsimdėtų kainų e, skirtumą. Tai yra mm, skirtumas e, kainos susijęs su gamyba užsienyje. Ir Žinome, kad vyksta anglės nutekėjimas, CO2 nutekėjimas, nes e, dideli teršiai išsikelia iš Europos Sąjungos. Ir noriu paklausti, ar jūs galėtumėte paklausti apie tai, e, kaip jūs dirbate šiuo sudėtingu klausimu. Ir manau, kad e, mes turime konsensus šiuo klausimu jau nemažai pasiekta, bet reikėtų techninio darbo, kad būtų galima įvesti tą mokestį ir mechanizmą. Ir taip pat e, e, norėčiau, kad paaiškintumėte e, ribas biudžeto šiuo, šiuo, šiuo požiūriu. Apie tai jūs jau šiek tiek kalbėjote, ponas Stefanuta. Gerimas komisijos nariai mano nuomonė, nėra e, mažos dėlės politikos. Ir aš norėčiau kalbėti už e, mažas, bet svarbės politikos sritis. Viena iš tokių sričių yra ES civilinės e, apsaugos mechanizmas, kuris bent jau, jeigu pažiūrėsime į komisijos sprendimą, išaugo nuo 380 milijonų dabartinėje DFP iki 1,4 milijardo būsimoje E, DFP. Džiaugiuosi tuo, bet matau, kad užsipuldinėja valstybės narės tą naująjį mechanizmą. Net ir numačius biudžetą Ne viskas dar padaryti ir matėme 18-19 metais e, svarbios lėšos, pavyzdžiui, pirkti lėktuvams, sraigtasparniams, kaupti vaistų atsargas nebuvo panaudotos dėl to, kad nebuvo rengiami viešieji konkursai. Norėčiau, kad per kitą mm, programą daugiametę e, panaudotos būtos lėšos. Mes nenorime matyti Australijos savo teritorijoje e, nes tai, kas vyksta Australijoje, 10 milijonų hektarų yra tokio pat e, masto kaip jūsų gimtosios šalies Austrijos. Dabar girdėjau, kad dėl koronas, koronaviruso nėra vaistų, kurie leistų kovoti e, su šiuo virusu ES, nesukauptos atsargos. Ir norėčiau, kad jūs apgintumėte pasiūlytus skaičius ir padėtumėte komisijai įgyvendinti, kaip kad mes darysime parlamentas, e, gyvendinti savo įgaliojimus, e, renkti medžiagą išteklius, pavyzdžiui, lėktuvus užtikrinti, sraigtasmanius, taip pat ir vaistus. Uh, Dėkoju, prieš teikdama žodį vėl ponui Hanui, norėčiau kai ką pats papildomai pasakyti. Tai gal nėra ir papildymas, nes e, jau per pirmą klausimą atsakymų raundą buvo pateiktas tas klausimas, ponia Hanai. Būtų įdomu išgirsti iš ties atsakymą. Jūs kalbėjote apie Invest EU biudžetą, kuris E, bus e, skirstamas pagal valstybės narės. Tiek man, tiek kitiems tikriausiai nuskambėjo gana keistai, nes kiek aš galiu prisiminti, investijų yra rinkos tiesnės pagrįsta e, priemonė, mechanizmas, taigi keista, kaip, ar norėčiau sužinoti, kaip jūs, pavyzdžiui, galvojate, mes peisime nuo vienos sistemos prie kitos, galbūt galėtumėte konkrečiau atsakyti į šį klausimą, taip pat ir kitus. Dėkuoju žodis jums. Dėkoju. Gal iškart pradėsiu nuo e, šio klausimo. E, pirmame ramstyje iš anksto skiriamas lėšos, e, antrame, trečiajame tai yra tam tikra konkurencija. Gal aš pamiršau kai ką pasakyti pradžioje, kalbėdamas, ko mes sieksime. Pirmiausiai, padėti regionams, kurie yra nu, kenčia nuo CO2 emisijų, sieksime padėti jiems parengti būtinus projektus ir mes galvojame apie regionus, kurie galėtų gauti tokią finansinę paramą. Regione bus tam tikra konkurencija ir turi jį būti, tačiau aš norėčiau pasakyti, kad mes neturėtume kartoti klaidų. Taip pat žiūrėti turime į patirtį suoptą įgyvenant Junkerio fondą. Mes sieksime sukurti struktūras, kurios padėtų regionams ir valdymo institucijoms parengti gerus projektus, kurie paskui galėtų būti finansuojami, kad išvengtume problemų. Bent jau antram ir trečiam ramščiui bus galiaus tam tikros e, konkurencijos taisyklės, bet mes turėtume padėti mažiau patyrusiems prisivyti kitus, kad jie nenukentėtų. Dėl e, sąžiningos teisingos pertvarkos fondo ponia Markės e, kėlė klausimą. Tai bus papildymas 2,74 yra e, naujos lėšos mūsų pasiūlymo. Mes e, visuomet kalbam apie savo pasiūlymą. E, mes e, dabar deramės toliau, vyksta darybos. Esu dėkingas Šaliui Mišeliui nes dabar jis ėmėsi šio klausimo ir yra tikrai pasiryžęs dirbti, jis vyksta į valstybės narės, sustinka su taip vadinamais šerpomis vasario pradžioje, vyks e, toliau dėrybos, pamatysime e, naują dėrybų dėžutę. Dar kol kas taryboje nėra viskas tiksliai apibrėžta, bet e, taryba supranta, kad reikia dirbti sparčiau ir uh, Mm, buvo minima praeitą kartą datos, bet mes jau dabar vėluojame. Aš žinau, kad sprendimas buvo priimtas praeitą kartą gruodžio 13 dieną ir prasidėjo darbai sausio 1. Ir tikrai nebeturėtume e, dabar dėlsti. Dėl e, teisinės valstybės principų e, mes visose darybose sprendžiame, šminime šį klausimą. tai yra susijęs su grinaisiais mokėtojais. Nes jie moka daugiau, kiti mažiau, kai kas gaus daugiau sanglaudos sričiai, bet mes turime rasti kompromisą. Taip pat kartais e, tokia klišė e, naudojama tie, kurie gauna, sakoma, daugiausiai sanglaudos e, pinigų, susiję su didžiausia rizika teisinės valstybės požiūrių. Ten yra daugiausiai pavojų. Tai buvo sakoma pernai, bet šiais metais parengsime rezultatų suvestinę, bus įtrauktos visos valstybės narės, bus ją žiūrima vienodai, tam, kad būtų galima nustatyti problemas, kur tik jos bebūtų ir mes turėsime informaciją matysime galimus trūkumus, bet tikriausiai jų bus visose valstybėse narėse. Tai yra sąžininga ir visai galima pateisinti tokį e, sąjunginį požiūrį. Ir kai kas gali sakyti, kad kažkas, e, kai kurios šalis yra privilegijuotos šalis, ne, tikrai taip nebus, vienodai bus vertinamos visos. Dėl migracijos e, kaštų persimetimo į kitas kategorijas. Šiuo laikotarpiu mes e, pirmą kartą susidūrėme su tokia situacija e, naujame DFP, pasiūlyme dėl naujos DFP programos yra nauja dalis klausimams susijusiems su migracija, kad būtų daugiau skaidrumo, būtų galima geriau kontroliuoti lėšų naudojimą ir kad parlamentas jūs galėtumėte geriau kontroliuoti padėtį. Dėl uh, biudžeto generalinis direktorius Maka tik tai sakė, kad mes imsimės uh, iniciatyvos, kaip e, pirmiausiai generalinis biudžeto direktoratas, nebegalime dabar jau už nieko slapstytis, e, pateiksime kaip galima greičiau e, konkretų pasiūlymą ir mūsų direktorato ekspertai galės su jumis aptarti šį klausimą. Dėl klimato veiksmų integravimo į kitas rytis mes visi atitinkami mūsų direktoratai turi e, labai griežtai e, apibrėžti, kas susijęs su klimato veiksmais, kas ne. Tam, kad būtų galima matyti geresnį, tikslesnį vaizdą, nes šiandieną beveik 20 procentų mūsų biudžeto uh, E, skiriama šiai sryčiai, o jeigu ketin, galvojame apie tai, kad 40 procentų e, BŽUP e, turi būti skiriama klimato veiksmams 30 sanglaudos, procentų sanglaudos pinigų. Tai reikia labai atidžiai įvertinti, ką įtraukti į klimato veiksmus, ko ne. Tai labai svarbu, tas griežtumas ir valstybėms narėms, bet taip pat reikia galvoti apie audito rūmus, kai jie atlieka veiklos auditą, siekdami įsiaiškinti probleminės rytis. Laidai mm. e, pažiūrėti, ką galima vertinti klimato, kaip klimato veiksmus, ką, ko ne. Pone Keller kalbėjo apie e, sienos CO2 mokestį, e, įvairiais vadinamas, E, toks yra mūsų pasiūlymas, visai pateisinamas būtų tas mokestis ir mes turime pirmiausia įvertinti, ar e, tai atitinka PPO taisyklės, o alternatyva galėtų būti ETS praplėtimas ar dar kokia nors priemonė, kuri gal labiau atitiktų PPO taisyklės, tačiau galiausiai tikslas būtų e, užsitikrinti vienodas konkurencijos sąlygas. Mes visi suprantame, kad tai būtina tam, kad būtų galima kompensuoti išsikėlimą įmonių iš ES į zonas, kur netiek daug dėmesio skiriama emisijų mažinimui. Nes dabartinė padėtis iškraipo kainas ir konkurencija. Dėl Europos prokuratūros aš suprantu, kad pona, ponia Koveši jau lankosi įvairiose vietose, dabar nenorėčiau daug kalbėti apie tai. Pradžia, šie metai yra tik pradžia, e, tiksliau viskas dar prasideda šiais metais ir mes e, turime žiūrėti, mm, kad nebūtų pamiršta prokuratūra, bet tai yra tik pradžia, mes žiūrėsime, kaip viskas vyksta, dirbama su valstybėmis narėmis ir aš suprantu, e, ką galvoja nauja vadovė, bet mes taip pat turime įvertinti visus poreikius, pažiūrėti, kas yra būtina diskusijos vyksta ir parlamente. E, bandoma pasižiūrėti, kaip darbai bus dalėmi tarp Olafo ir Europos prokuratūros ir paskui atitinkamai bus e, paskirstomi darbuotojai. Dabar gal net ankstyvoka būtų kalbėti apie tai, kas yra būtina, kiek lėšų reikia bet mes nesame prieš tai, mes jau daug metų siekėme, kad atsirastų Europos prokuratūra. Taip, ji turėtų turėti pakankamai darbuotojų ir mes e, galvosime apie tai. Galiausiai e, stichinių nelaimių prevencija. Aš dabar negalėčiau Jums atsakyti tiksliai, tačiau e, taip, mechanizmą Europoje turime E, mintis buvo tokia valstybės narės e, pasirūpina įvairia skirtinga įranga, atsižvelgdamas į savo ypatumus. Pavyzdžiui, aš žinau, kad Niderlanduose yra daug įrangos, kuri skirta e, vandeniui pumpuoti e, ir e, kilus potviniams kitose šalyse tą įrangą galima paskolinti mano šalies sukaupta patirties e, kovoti su sniego griučių, e, lavinų padariniais. E, pavyzdžiui, kilus katastrofą kitur galima taip pat panaudoti patirtį ir įrangą ir suteikti būtiną įrangą kitiems, tačiau valstybės narės turėtų e, apsispręsti, mes neketinome Mes e, neketiname turėti europinio kažkokio tai mechanizmo valstybių narių rankose. Tai turėtų likti ir valstybės narės ir kaiminės šalis turėtų turėti galimybę iškilus, ištikus nelaimiai pasinaudoti e, kitų pagalbą. Um. Dėkoju, gerbiamas komisarė, už atsakymus ir komentarus. Baigiame keitimąsi nuomonėmis su ponu Hanu, džiaugiamės, kad atvykote pas mus ir tikimės, kad būsite dažnas šve, svečias mūsų komitete, kai tik prireiks, galėsite atvykti. Dabar dviejų minučių pertraukėlė, o po to tęsime darbo tvarkę, Europos investicijų bankas ir dar klausimai, kurie liko nuo ryto. Uh, agenda, with... Tęsėme darbo tvarkę. O 14 dar punktas darbo tvarkėje e, Europos investicijų bankas, finansinė veikla, 19 metų ataskaita. Noriu suteikti žodį ponui Kormau, e, pranešėjui, žodis jums. Dėkui, ponė pirmininkė kalbėsiu trumpai. Šiandien svarbiausia yra išgirsti nuomonę įvairių frakcijų. E, mes su šešėliniais pranešėjais dirbame. E, pristačiau šio pranešimo planą. Pirma dalis būtų skirta kovai su klimato kaita antrai išorės veiksmai ES ir to kaina. Ir trečioji dalis skaidrumas. Ir kas daugeliui aktualu, kokį vaidmenį, mm, kokį, koks vaidmuo tenka smulkiam ir vidutiniam verslui. Ir kaip turėtume pakeisti Europos investicijų banką, paversti jį bankų kovai su klimato kaita. Jei, jei keisime tą banką į tokį banką, tai kažką aišku reiks keisti. Ir mes e, šiame pranešime turėtume ir pasakyti, kaip tas pereimas, ta transformacija turėtų vykti. Ir jei jūs turite e, kokių nuomonių ar komentarų ar kritinių pasisakymų, aš tikrai labai norėčiau juos išgirsti, nes norėčiau, kad visi dalyvautų aktyviai, siūlant pakeitimus šiam pranešimui, noriu įtraukti visus, kad būtų tokia pozityvi e, darbinė atmosfera. Ar šešėlinių pranešėjų kas nors norėtų e, pasisakyti, prašom. Ponas Fernandės. Dėkui, ponė pirmininkė. Kalbėsiu portugališkai. Šešėlinio pranešėjo, pranešėjo vardu, ponios Andželika vardu kalbu. Pirmiausia, tai noriu padėkoti pranešėjui, ponui Kormau. tai kaip mes tą banką galim padaryti žalesnį, orientuotą į kovą su klimato kaita. Šis bankas yra uh, tarptų, kurie prisideda prie uh, bendros rinkos sukūrimo. ir 12 punkte sakoma, kad reikia mažinti iškastinio kūro naudojimą. O mm, čia kalbame apie tarpininkus, kurie dirba su EIB, kad jų iškastinio kūro naudojimas turėtų mažėti. Ir tai gali be kita ko paliesti ir MVI. Noriu pasakyti, kad čia labai svarbu, kad Europos pramonė prisidėtų prie tų pakeitimų, kurių mes siekiame. Reikia inovatyvių sprendimų, baigti naudoti iškastinį kūrą, tą padaryti palaipsniui ypač turint galvoj dabar galiojančias sutartis, pranešėjas atkreipia dėmesį į tai, kad reikia skirti dėmesį MVI, finansiniai paramai, techniniai paramai ir nauja DFP turėtų numatyti deramą paramą smulkiam ir vidutiniam verslui, kad tas pereimas įvyktų reikia daugiau rizikos kapitalo šioje srityje ES atsilieka, ypač jei lyginsime su situacija JAV. EPP pritarė iniciatyvoms, kurių bus imtasi ir norime, kad Europos investicijų bankas aktyvesnį vaidmenį vaidintų. Ne tik užtikrinant saugumą, bet ir aplinkosaugos srityje. Ir sveikiname EIB padarytus mm, žingsnius skaidrumo srityje. Kalbu kolegės vardu ir jos vardu. Taip pat noriu padėkoti pranešėjui už darbą. Ponas Haina Liuoma. Dėkui, Noriu padėkoti pranešėjui Kormans už gerą pranešimą, gerą pagrindą mūsų darbui. Europos investicijų banko finansavimas, smulkus ir vidutinis verslas, geresnė valdysena ir didesnis skaidrumas. Čia kalbame apie didesnį dėmesį kovos su klimato kaita aspektam toks įsipareigojimas yra svarbus. Pritarčiau pranešėjui, kad EIB turi mm, aiškiau paaiškinti, kaip tų žaliųjų tikslų sieks, laikantis Paryžiaus susitarimo ir ten primtų įsipareigojimų, bet turim neužmiršti, kad bankas finansuoja ir sanglaudą ir pramonę, kai siekiame tvarios ekonomikos ir pereimo prie tos tvarios ekonomikos, tas teisingas pereimas neturėtų užmiršti socialinių aspektų, turint galvoj m, mm, esamą neligybę Europos Sąjungoje. Ir turi būti remiami socialiniai projektai, inovacijos, įgūdžių mm, vystimas. Čia norėčiau paminėti tam tikrus dalykus. EIB vaidmuo didėja ir didės ir ateityje. Ir tuo pat metu turime e, prašyti, kad bankas duotų rezultatus, prisimtų didesnį atsakomybę, turime e, stebėti banko veiklą, siekti, kad būtų geresnė koordinacija tarp įvairių ES politikos ryčių ir čia bankas irgi savo vaidmenį turi atlikti. Ten, kur bankas skolina pinigus, toms rytim, kuriuom teikia kreditus, iš tiesų tie kreditai turi būti teikiami e, naudingai, kad jų naudojimas sukurtų tą pridedamąją vertę. Todėl reiktų geriau įvertinti banko finansuojamų projektų poveikį ir rezultatus. Ir tai apimtų ir išorinį banko mandatą. Ponas Hoja e, praėjusią savaitę mūsų komitete sako, kad in, sakė, kad investicijos irgi bus vienas svarbiausių banko tikslų. Ir čia tos investicijos turi būti siejamos su mm, ES e, užsienio politikos ir investicijų prioritetais. EIB e, valdymas turi stiprėti, e, kai kalbame apie mokesčių vengimą, slėpimą. Ir mm, tikiuosi, kad ir toliau sėkmingai dirbsime su šiuo pranešimu. Dėkoju. Noriu irgi padėkoti pranešėjui už gerą darbą. Keletą komentarų turėčiau ir frakcijos nuomonę išsakysiu. Turim pabrėžti, labiau pabrėžti tą ryšį banko veiklos su Europos žaliuoju kursu. Bankas uh, turi naują uh, energetinių projektų e, kreditavimo politiką, kurią paskelbė dar iki žaliojo kurso paskelbimo, bet čia irgi turim neužmiršti to ryšio, tų žaliųjų obligacijų iniciatyvos tas sustarimas dėl taksonomijos irgi papildo tas visas žaliasias investicijas. Kitas aspektas, kuris yra svarbus, tai yra transporto politika. Banko e, pirmininkas sakė, kad jie planuoja pateikti savo pasiūlymą transporto politikos rytyje. Manau, bankui būtų naudinga, jei ir mes prašytume, parlamentas prašytų tokios politikos. Trečia ryšys su žiedinė ekonomika ir praėjusios savaitės parlamento rezoliucija dėl žaliojo kurso, kurioje skatinama ne tik e, žiedinė ekonomika, bet ir pabrėžiama tai, kad naudojamos medžiagos neturėtų būti nuodingos. Toliau pajėgumai. Kai kalbama apie pajėgumus, tai bankas turi turėti pakankamai lėšų ne tik projektams finansuoti, bet ir užtikrinti, kad tie projektai pasiektų norimų rezultatų. Ir tai aktualu ne tik bankui, bet komisijai ir parlamentui. Toliau Arhuso ir ESPO konvencija dėl informacijos visuomeniai ir, informacijos dalyvav... ir visuomenės dalyvavimo, primant sprendimus, e, nežiūrint visų banko pastangų šioje srityje, dar tikrai yra ką tobulinti, tai manau irgi galėtume čia atitinkamas formuluotės parengti. Ähm, Dėkuoju, panas Kursa, šiandieną norėčiau e, pasisakyti apie šitą pranešėją. Praėjusią savaitę aš uždaviau uh, keletą klausimų uh, ir tai mane uh, prablaivino. Ir uh, naujai būtinai turi būti ne, pa, pagrysta iš politinės pusės, o ne iš mokslinės pusės. Ir aš manau, kad būtent lab, tai ir yra labai svarbu, kad mes šiandieną aptarnėjame šitos klausimus. Aš manau, kad visa ta istorija su 15 procentų. E, E, iš EIB pusės, tai e, sakoma, kad gerai mes tai finansuosime, o kai kalbame apie pagrindinės sąlygas, tai žinome, kokie yra e, kriterijai, kokie yra faktoriai ir ne, aš e, turiu didelių klausimų, ar e, visi šitie pinigai galiausiai e, už juos bus atskaityta mūsų piliečiams. Ačiū. Thank you. Uh, the next... Dėkoju. Toliau aš pats. Visų pirma, dėkoju ponui Kamu už parengtą pranešimą. Jis yra labai geras ir atrodo savaime suprantama, kad jeigu klimato kaita yra esminis tikslas Europos komisijai, tai tada Europos investicijų bankas irgi turi atlikti savo vaidmenį tokios svarbaus tikslo kontekste. Aš norėčiau padaryti, tarti keturis trumpus komentarus. Visų pirma, aš manau, kad yra labai svarbu, kad nepriklausomai nuo to, kaip mes be pavadintume Europos investicijų banką, e, kad jisai išlaikytų savo 3A statusą ir kad liktų bankų. Nes e, be klimato e, visada bus ir kitų elementų politikose ir veiksmuose, kurių reikėtų imtis. Pavyzdžiui, e, smulkus ir vidinis verslas, kuris jau buvo paminėtas. E, mano antra pastaba. Aš manau, kad atsižvelgiant į tai, jog e, Europos investicijų bankas veikia e, rinkoje, būtų neprotinga iškelti papildomus klimato tikslus ir detalus veiksmų planus ir uždėti juos ant EIB pečių. Mes turėtume dirbti kartu, atsižvelgiant į tai, kad Europos investicijų bankas turi veikti rinkoje, rinkos aplinkoje. Trečia, tai yra bendro pobūdžio dalykas, tačiau taip pat atsižvelgiant į klimato tikslų skubą, svarbu tai pabrėžti, kad mes turėtume labai būti atsargus ir neapkrauti Europos investicijų banko, daryti kiekvieną kartą, kiekvieną atveju atsižvelgiant atskirai. Ir galbūt mes galėtume remtis Mm, tokiu, e, agreguotais duomenimis. Ir taip pat turime pagalvoti apie naująją skolinimo politiką e, transporto sektoriuje. Dėkoju, ponas Papadimulis. Dėkoju. Ačiū pirmininkė. Ir aš noriu padėkoti e, Jums už Jūsų darbą šis pasiūlymas yra labai geras pagrindas tolesniam darbui. Ir taip pat tam, kad būtų rastas galutinis sprendimas. Prieš kelias dienas Europos parlamentas e, patvirtino šitą e, žalėjį paktą daugumos balsavimu ir mes e, ką tik klausėmės pritai, pris, pristatytų tikslų, kaip Europos investicijų banką galima būtų transformuoti į klimato banką. Ir aš manau, kad šitas pranešimas iš tikrųjų eina reikiamą linkme ir mes pirmiausia sveikiname Europos investicijų banko sprendimą padidinti, padvigubinti savo investicijas ir 50 procentų klimato kaitai. Ir E, kai kuriuos dalykus, kuriuos mums reikia pagerinti arba pabrėžti, e, e, yra tokie. Pirmiausia, Europos investicijų bankas turi pagal 109 straipsnį siekti tokių tikslų, kurie skatina e, ekonominę ir regioninę bei socialinę sanglaudą tam, kad ES būtų e, pašalinta neligybė. Pavyzdžiui, 2018 metais e, Europos investicijų banko finansavimas Um, buvo skirtas tik tai šešioms uh, valstybėms narėms. Tai antra, reikia imtis tokių priemonių, kad būtų sustiprintas finansavimas. Taip pat ir. Uh, MPI um, uh, srityje ir mes turėtume užtikrinti ir skaidrumą. Anksčiau mes turėjome daug suklastotų žaliųjų investicijų ir ta, čia trūko atskaitomybės. Viskas būtų gerai, jeigu mes turėtume uh, tarpusavio memora, bendravimo memorandumą tarp EIB ir Europos parlamento tam, kad būtų sustiprintas teisės viešnybės principas. Ir um, jeigu bus pateikti konstruktyvūs pasiūlymai, tai tada mūsų pranešimas būtų skai, stipresnis, nesilpnesnis. Ačiū. Aš dabar suteiksiu žodį ponui Gabriel, kuris yra Europos investicijų banko atstovas. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjui ponui Karmu ir šešėlinės valinčiams už pateiktą e, savo darbą e, man labai malonu šiandieną kalbėti šiame komitete ir aš tikiuosi konstruktyvios diskusijos ir e, buvo išsakyta tikrai labai daug svarbių minčių šiame forume ir aš norėčiau susitelkti ties dviejomis. Visų pirma, banko e, dėmesys klimato kaitai ir taip pat ES išorės finansavimas. E, mes pasiūlėme savo visokiojopą pagalbą Europos žaliajam kursui ir esame parengę tai padaryti, kad tai taptų realybę iš savo pusės prisidėti ir mm, viskas yra turbūt jums absoliučiai aišku, kad mes padinsime savo um, dalį mokamą klimato tvarumui ir prieš uh, ir tai turime padaryti iki 2020 tųjų pabaigos e, prieš suderinant tai su Paryžiaus sustarimu. Kai kurie iš jūsų išsakėte tam tikro e, sunerimo, su, e, nerimo. Europos investicijų bankas E, jo teikiamas finansavimas bendruomenės e, regionus veikia daugiau negu įsivaizduojame. Ir Europos investicijų bankas nusprendė smarkiai padidinti savo finansinę e, paramą. Ir Mes turime pačias pažeidžiamiausias sritis ir vietas, kuriomis galima, į kurias reikia nukreipti savo dėmesį ir užtikrinti, kad jos nebūtų pražiūrėtos visi mūsų veiksmai siunčia svarbų signalą pasauliu ir sustiprina pagrindinę žinę, kad Europa yra pagrindinis lyderis kovojant su klimato kaita čia pereinu prie savo kitos minties. Kova su klimato kaita yra globali, todėl mes turime užtikrinti, kad Europos e, investicijų bankas būtų ES klimato bankas, pats didžiausias skolintojas ir kad jisai nuolat transformuotų savo poveikį trečiosiom šalims, kurio, kurį nori demonstruoti ES. Kaip žinote, daugiau kaip 50 mečius EIB palaikė Europos išorės ir plėtros e, politikas e, daugybėje šalių ir ir tai labai nedaug kainavo ES biudžetui pagal įvairias e, priemonės, pavyzdžiui, ir ES EIB e, e išorinio skolinimo priemonė. Ir daugiau kaip 120 tūkstančių šalių tai buvo padaryta. Ir um, tai yra faktiškai vienintelė finansinė institucija, kuri gali užtikrinti strateginį uh, ES nepriklausomumą. Mes esame unikalų šią prasme, nes mes turime mūsų akcininkais yra tik ES valstybės narės. Tai yra labai svarbus pripažinimas. Ir tą priemonę Europa turi savo priemonių sąraše ir ją visiškai kontroliuoja. Ir tik Europos finansavimo institucijos gali vykdyti struktūrinį dialogą. Ir e, jeigu norite toliau e, būti lyderiu e, tose e, sveitise kaip e, klimato veiksmai, tai turime užtikrinti, kad Europos investicijų bankas būtų stiprus. Todėl mes turime prisiminti šio pranešimo tre, trečią dalį. Aš noriu užtikrinti jūsų klimato kaitos dėrybas ICI e, kontekste. Svarbu, kad e, mūsų programa būtų visiškai atspindėta e, po 2022 ir kad būtų atsižvelgta į privataus sektoriaus veiklą už ES ribų. Ir pasižiūrėjus į šio šį procesą, tai mes matome, kad tarp Europos komisijos ir Europos investicijų banko buvo pasiektas didžiulis sustarimas. Ir ne, Šis sustarimas atspindi, atsispindi ir e, tarybos dėrybinėme mandate ir aš tikiuosi, kad mums pavyks patvirtinti šitą e, susitarimą. Aš norėčiau šiandieną pasinaudoti, padėkoti Jums už galimybę kreiptis į Jūs ir mes tikimės, kad e, bus puikus bendratarbiavimas su biudžeto komitetu ir su Europos parlamentu apskritai. Dėkoju. Pone Arman. Dėkuoju Jums. Šis klausimas yra labai svarbus. Aš lankiausi pačiame banke ir labai džiaugiuosi, kad turėjau tokią galimybę. Norėjau padėkoti pranešėjui ir norėčiau pasakyti, kad turėtume galvoti apie teisingesnį geografinį paskirstimą tarp valstybių narių. Dabar ne visos valstybės narės apimamos ir galėtume tikrai daugiau pasiekti. Dar noriu pasakyti, kad e, egzistuoja problemos su projektų įgyvendinimu. Pavyzdžiui, Rumunijoje yra nemažai problemų. Ir tai ir taip pat EIB e, vadovas ponas Horis man paaiškino, kad E, daug projektų yra neįgyvenama dėl to, kad e, trūksta paprasčiausiai darbuotojų Švedijoje netgi. Ir e, nenori nei inžinieriai, nei bankininkai dažnai prisidėti prie darbų pasirengimo, projektų rengimo etape. Ir reikėtų taikyti labiau sisteminį požiūrį, siekiant, kad projektai būtų iš ties pradėti gyvendinti. Ir dar vienas dalykas - žalės kursas. Kaip žinia, Rooseveltas taip pat įkūrė federalinę e, įstaiga, kuri buvo atsakinga už viešuosius darbus. Miestai, regionai, federalinės valstijos E, teikė e, projektus ir federalinių lygmenių buvo paskirti žmonės, kurie sekė, kaip bus įgyveni projektai, dirbo advokatai, miestų planavimo specialistai, inžinieriai. Ir mes galbūt galėtume panašų modelį kurti ir tada būtų supaprastintas projektų rengimas. Nežinome, kad dažnai reikia labai e, specifinių žinių technologijų naujų. Tokiu būdu mes galėtume lengviau įgyvendinti žalį kursą. Ir mes iš tikrųjų nepasieksime savo ties, tikslų, jeigu nepakeisime veikimo modelio. Aš nežinau, ar mes galėtume pagalvoti apie uh, poną Rooseveltą ir galėtume gal pasiskolinti jo metodą. Atsiprašau, kad galėjau šiek tiek uh, gal per ilgai, viskas gerai. Ar norėtumėte pranešiau e, apibendrinti diskusijas? Aš gal norėčiau e, šiek tiek sureaguoti e, į tai, kas buvo pasakyta. Dėkuoju visiems šešėlėms pranešėjams, bičiuliams EIB. Turime pagrindą diskusijoms jau ir antra, dvyliktas tiksliau klausimas nuomonėje ir reaguoju taip pat į tai, ką sakė mūsų bičiulis kolega Fernandes. Fernandes. E, ir mes turime kelti klausimą, kokiomis sąlygomis yra skolinamasi. 12 e, e, punktas. Ir man atrodo, kad mes kaip bankas atlikdami tam tikrą viešąją funkciją padedame jums perinamojų laikotarpių. Būtent į taip reikėtų žiūrėti į tą 12 e, punktą atsiranda papildoma e, vertė, pridėtinė vertė, nesiekiama e, bausti MVI ar kitų veikėjų. Sakoma, mes siekime jums padėti, kad jūs galėtumėte lengviau išgyventi perinamąjį laikotarpį. E, visai ne taip turėtų e, būti vertinamas tas 12 punktas. E, nereikia įsivaizduoti, kad griežtai siūloma veikti arba jūs atitinkate visas algas ir mes jūs padame, jeigu ne, nepadedame. Tai, kas sakė kolegė socialdemokratė, aš sutinku. Taip, galima sakyti, kad tai bus klimato bankas, bet mes turėtume tuomet pamiršti esmę banko, tai yra mažinti skirtumus ir užtikrinti socialinę sanglaudą. Mes ne galėsime veiksmingai kovoti su klimato kaita, jos pasiekmėmis, jeigu pamiršime tuos e, socialinius aspektus. Reikia galvoti apie socialinį būstą, sveikatos, švietimo dalykus ir taip pat valdyseną teikiant e, paskolas trečiosiam šalims. Ir e, taip pat daug kartų buvo iškilęs klausimas e, dėl paskolų transporto sektoriui. EIB turėtų taip pat padėti transporto sektoriui pereinamojų laikotarpių. Ir jisai prisidėjo prie įvairių transporto rūšių finansavimo. Uh, Ir aš manau, kad e, ponia Keller puikiai e, žino, kaip yra su Strasbūro aplinkeliu. Ir iš tikrųjų EIB prisidėjo prie infrastruktūros e, finansavimo, bet reikia, kad e, tie, e, tas finansavimas toliau atsižvelgtų ir į aplinkos apsaus reikalavimus. Dar vienas dalykas e, - žiedinė ekonomika, produktų kokybė, Renew kolegė to klausė, taip pat buvo klausimas apie cheminių produktų EIB turi prisidengti prie mūsų ekonominio modelio linijinis modelis bus pakeistas žiedinių ekonomikos modelių ir klausimai dėl cheminių dalykų, dėl ryč, pavyzdžiui, tai yra kita diskusija, mes turėtume galvoti, kad bus atsižvelgta ir į tuos dalykus, kai bus finansuojami tam tikri pokyčiai. Kolegė iš ID klausė apie tai ir nebus kriterijai politiniai. Kaip sakiau, EIB yra politinė priemonė. Aš nenoriu dabar panie, e, paniekinamai kalbėti apie tai, bet e, bankas e, veikia pagal mūsų patvirtintą priemonių planą. Dėl 3A reitingo pirmininkė. Tai yra labai svarbu klasikiniai, galima pasakyti, EIB veiklai, bet taip pat visai, nes e, tai susijęs su kaina pinigų, kuriuos skolinamės. Ir kartais reitingavimas vis tik tai tampa svarbesnių dalykų negu tokie klausimai kaip planetos išsaugojimas ir panašiai, bet e, mes turime Mm, suvokti, kad EIB yra politinė priemonė, kuri taip pat vidina labai svarbu ekonominį vaidmenį, kuris galėtų galbūt nesima su ta klasifikacija, kurią turime šiandieną, bet tai yra būtina, kad būtų galima skolintis nebrangiai ir paskui perskolinti tas lėšas. Ir tai yra labai svarbu. Dar vienas klausimas. Kartais e, kyla tokie paradoksai mūsų diskusijos ir aš norėčiau pasakyti kai ką. Šiandieną, kaip buvo sakoma, mes neturėtume e, dar užkrauti desnės administracinės naštos EIB, nes atsirastų daugiau administracijos darbuotojų, reikėtų teikti daugiau ataskaitų e, projekt, e, finansuojant projektus. Bet girdėjau ir kitokį argumentą. Net ir jūs sakėte, pirmininkė, Reikia, kad EIB pasinaudotų visomis finansinių intervencijų priemonės, bet tam reikia ir techninio personalo. Pavyzdžiui, EIB e, tarnybose ar tarnybose susijusiuose su EIB, kad būtų galima kontroliuoti lėšas. Bet taip pat reikia prisiminti, kad kai išleidž, skiriamas EIB nors vienas euras, e, e, tai yra susijęs su kitais, e, kitomis įtimis, pavyzdžiui, inžinieriais ir panašiai. Galvokime apie geležinkelių tiesimą ir panašiai. Ir arba mes sakysim, kad mes netikrinsime per daug EIB, arba sakysime, kad reikia e, labai greitos kontrolės, reikia techninio e, personalo, taigi reikia rinktis arba vieną ar kitą dalyką. Tie du dalykai galbūt e, ne tik tai prieštaraujantis vienas kitam yra, bet ir paradoksiški. Dar socialdemokratų atstovui noriu pasakyti, kad socialinė ekonominė sanglauda tai labai svarbus dalykas, reikia išlaikyti tą aspektą. Ir kitas dalykas svarbus visiems EIB turi veikti ten, kur yra tuštuma tas bankas turi e, veikti tose vietose, kur situacija yra sudėtingesnė, kad būtų galima investuoti į ateitį. Ir šiandieną matome situaciją, kai EIB paramos tam tikras procentas e, e, skiriamas nedideliam skaičiui šalių, kuriuoms sekosi neblogai ar kurioms, kurios prisivė kitas. Aš pritariu jūsų minčiai, negalime koncentruotis tik tai ties tomis šalimis. Uh, Taip pat dar vienas klausimas, gal aš nepernelyg e, daug kalbėjau. E, tiksliau yra dvi sitis, apie kurias plačiai nekalbėjome. Pavyzdžiui, vienas dalykas. E, kas yra akcininkai AIB? Tai yra valstybės narės. O galbūt reikia pagalvoti apie ES kaip naują partnerę ir ar reikėtų padidinti absoliučią vertę turto AIB. Aš uh, Nežinau, kaip sėsti šį klausimą. Ir antras dalykas, kaip investicijų į trečiasias šalis e, politika derimas su banku, kurio pavadinimą aš pamiršau, kuris taip pat veikia už ES ribų. Ar tai e, turi būti tos pačios priemonės, ar atskiros priemonės. Ir aš nežinau, ar reikėtų daugiau dar pagalvoti apie tą. Pone Armon e, jau kalbėjo šiek tiek apie tai. E, daug kas kalba apie tą naują žalį kursą. E, tai reiškia daug naujų mokesčių ir daug e, investicijų. Ir dėl, kai kalbame apie naują žalį kursą mes turime eiti ir toliau galvoti, ką jis iš tikrųjų reiškia. Ir aš mm, tikiuosi pakeitimų, kurie leistų pagerinti tekstą ir taip pat esu pasirengęs aptarti dokumentą, sieksiu, kad jis būtų toks solidesnis ir sulauktų kaip didesnio pritarimo. E, apibendrindamas diskusiją noriu priminti visiems, kad pakeitimus siūsti galite iki sausio 28-3 val. po pietų. Dėl pranešimo balsuosime antrą kovo. Dėkui. Dabar į kitą pasaulio pusę leidžiamės į Pekiną, Kiniją. Ir grįžtame prie rytinės diskusijos susijusios su pastatais, ponė Keller. Norėčiau padėkoti sekretoriatui ir ponui Perts, ypač ir generaliniam sekretoriui dėl pasiūlymo parašyti laišką, kurioje, kuris atspindėtų pranešėjos ir šešėlinės pranešėjos nuomonę, nes manom, kad tas laiškas labai gerai atspindi mūsų situaciją. Ir e, bent jau šešėlė pranešėjai dabar įsigilinę į tekstą sutarė dėl tokio pasiūlymo. Ir, gerimas pirmininkė, aš norėčiau e, E, padėkoti Jums, kad suteikėte mums galimybę visą dieną dar e, apsvarstyti šį, pasvarstyti šį klausimą. So, to, to clear, Pone Holmeier, dabar balsuosim dėl to Pekino pastato ir laiškas, su, kuris pridedamas prie sprendimo atspindės, tai, kas mum svarbu, kas neramina mus. Ir laišką, kiek žinau, gavote visi, kam tai aktualu. Taigi balsuosime dėl šio projekto, kuris vadinasi Pekinas. Pastatas. Dėl Pekino pastato balsuojame. Ar visi pasiruošę balsuoti? Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Ir projektas patvirtintas 18 už 7 prieš. Dar vieną turim pridėti prie pliusų, tai 19 už. Pone Holmaier, jūs norėtumėt, kad ir už laišką būtų, kad ir dėl laiško balsuotume. Tai tada kalbame apie tą laišką, kuris per paskutinį pusvalandį buvo išsiųstas ir pridėti punktai, kuriuos ponia Holmaier nurodė. Ne, balsuoti nenorima, tai Dėkoju ir e, sveikinimai poniai Keller. Nepabėkite. Dar yra du punktai likę mūsų darbo tvarkėje. Dešimtas punktas ir vienuoliktas punktas. Norėčiau jūsų dėmesio. Dešimtas ir vienuoliktas punktas. Dešimtas punktas dėl Mm, žvejybos partnerystės susitarimo tarp e, Senegalo Respublikos ir ES protokolo. Taigi. Pone Guardija Zabal, aš kalbu kolegos Paulo de Castro vardu du, jis dabar dirba Žemės ūkio komitete ir gaila negalėjo atvykti į šį posėdį. Pirmininkas, prašau tylos. Kaip sakiau, ponas De Castro negalėjo atvykti į posėdį pristatyti savo nuomonę, taigi aš jį pakeisiu labai trumpai, kadangi jau beveik baigėsi mūsų šios dienos darbai ir tai yra sustarimas žudgysės tarp Europos Sąjungos Senegalo 14 metais įsigaliojo, 18 metais pateikė komisija penkiems metams naują protokolą ir protokole numatyta galimybė mūsų laivams e, žvejoti. Manau, kad svarbu yra tai, kad e, pagrįsta rekomendacija mokslininkų išvadomis ir ES negalo e, valdžia bendradarbiauja gerai siekiant užsitikrinti kaip galima tvaresnę žvejybą. Tai yra viena iš, vienas iš privalumų pasirašyčiau susijęs su šiuo protokolo pasirašymo. 1,7 milijonai eurų per metus ateinantiems penkiems metams 800 tūkstančių e, už prieigą prie Senegalo išteklių ir 900 tūkstančių e, skiriama e, žungies politikos paramai. Mums atrodo, kad šis protokolas yra pozityvus, dėl to e, nuomonės e, pranešėjas referentas siūlo pritarti šiam protokolui. Kas nors iš šešėlinių pranešėjų turėtų komentarų? Pone Laport, dėkui, pirmininkė. Vienas elementas man neaiškus. Sakoma, kad intensyvi Europos laivų žvejyba išsėmė jūros išteklius ir tuo būdu trukdo tai smulkiai pakrančių žvejybai, kuri yra aktuali vietos gyventojams. Tai norėčiau, kad apie šį aspektą irgi pagalvotume. Dėkoju, kas dar turėtų komentarų. Tai norėčiau tik visiems priminti, kad dėl nuomonės bus balsuojama 17 vasario. Jau vėlų, tai nelabai, tai jaučiasi nuovargis, sako pirmininkas. Toliau, protokolo pratesimas dėl žvejybos galimybių ir finansinio įnašo numatyto e, žvejybos partnerystės susitarime tarp ES ir Mauritanijos Islamo Respublikos. E, kolegos, ponas Guerrero Tai yra žuvininkystės partnerystės susitarimas tarp ES ir Mauritanijos Islamo Respublikos. Šeštais metais tas susitarimas buvo priimtas ir jo tikslas yra, kad ES laivai galėtų Mauritanijos pakrantėse žvejoti. Ir čia CKF ir IKAT e, komitetai dirba. Ir kitas to susitarimo tikslas yra sustiprinti ryšius su Mauritanijos Respublika, siekiant uh, užtikrinti, kad būtų sukurtas tvarus žuvininkystės sektorius, kad vietos gyventojai galėtų patys apsirūpinti žuvimi ir dėl to buvo praėjusiais metais pasirašytas protokolas, kuris kaip ir derantis dėl naujo susitarimo pratėse galio, galiojusi susitarimą 19 metų 30 e, lapkričio tas protokolas buvo inici, parafuotas Čia kalbame apie 625 tūkstančius eurų. Ta suma dalinama į 57,5 milijono eurų, kad būtų galima gaudyti protokolę nurodytus žuvų išteklius ir taip pat kita dalis, e, tai yra 4,125 milijonai e, per metus e, bus skiriama e, žuvininkystės išteklių tvarumui užtikrinti. Ir tikimės, kad per tuos metus, kol protokolas pratėse, tą susitarimą bus pasiektas naujas susitarimas žuvininkystės komitetas, čia yra pagrindinis komitetas atsakingas. Ir mes siūlome pritarti tam apsikeitimui laiškais, kuris pratėse tą protokolą dėl finansinių galimybių ir finansinio įnašo. žuvininkystės susitarime. Bet šis susitarimas yra laikinas pereinamojo laikotarpio ir turime užtikrinti, kad mes sieksime, kad sustiprėtų uh, vietos gyventojų apsirūpinimo maistu nepriklausomybė. Dėkoju. Ar kas nors iš šešėlinių pranešėjų norėtų pasisakyti, ponė Stefanuta? Ponas Stefanuta, tik noriu pasakyti, kad pritariu pranešėjaus išvadoms. Iš tiesų reikia tęsti šią partnerystę, bet noriu atkreipti dėmesį į tą straipsnį, kuris pasirodė Guardian, The Guardian laikraštėje prieš ketverius metus – O tie 4 milijonai, kurie kasmet bus skiriami vietos žvėjams, e, nėra jokio įrodymo, kad tie vietos žvėjai tuos pinigus gavo. Nežinau, ar iš tiesų gauna žvejybos bendruomenės e, tuos e, pinigus, nežinau, kokia stipri yra vietos bendruomenė. Aišku, mes nesame žuvininkystės komitetas, bet mes atsakingi už deramą pinigų panaudojimą, tai turime užtikrinti, kad iš tiesų tos lėšos patektų ten, kur yra paskirtos. Nes kitaip e, jos nukeliaus ne ten, kur reikia. Dėkui, ar būtų kitų komentarų? Pranešėjas, ponas Guerrero, prašom pritarčiau tam, ką sakė kolega. Aišku, mes turim tikrai žiūrėti, kur leidžiami numatyti pinigai. Tai čia žuvininkystės komitetui turim tą pasakyti. Mes galim atitinkamą pakeitimą nuomonėje pateikti, bet būtent žuvininkystės komitetas turėtų stebėti, griežtai stebėti, kaip tos lėšos yra naudojamos. Taigi pritariu tikrai, ką sakė kolega. Sekretariatas man primena, kad čia ne pakeitimas, ne per pakeitimą reikia tą daryti. Dėkui. 17 vasario balsuosime dėl šios nuomonės. Tai baigiame šios dienos posėdį. Šiek tiek blaškėmės, bet tai nėra blogai. O rytoj 9.30 noriu pasakyti, vyks įdomus klausimai skirti tradiciniam nuosavėm ištekliam ir mokesčių politikos harmonizavimui. Aš pavėluosiu šiek tiek bet iš karto ateisiu, kai tik galėsiu. Taigi, visiems gero vakaro.